Bonjour, on va attaquer. Labą dieną. Pereisime prie 11 darbo tvarkės klausimo. Kalbėsime apie, apie darbo sąlygas sektoriuose, kuriuose kyla didelė išnaudojimo rizika. Tai yra labai svarbi tema, nes daug kas girdima šią temą dabar. Mums tenka garbė šiandien čia priimti profesorių ir atleiskite, jeigu neteisingai ištarsiu jūsų pavardę, tai yra e, profesorius Remko Brauker. Jis yra Leideno universiteto korėjiečių studijos katedros e, profesorius. E, Pone Otaegi, ji yra Ispanijos profesinių sąjungų CCOO atstovė, ponas Dering. Jis yra iš pagrindinių teisių agentūros vienoje. Jis yra atsakingas už mokslo tyrimų valdymų programas. Ir ponas Giuseppe Juliano, jis yra ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys. E, turime visas kalbas išskyrus kruatų ir maltiečių. Mūsų kalbėtum suteiksime galimybę pasakyti 10 minučių, o paskui pereisim prie klausimų ir atsakymų serijos. Pasižiūrėsime, ar yra klausimų. E, kurių turės kolegos. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Briuker. Sveiki. Dėkuoju. Noriu tik tai tokį pastebėjimą padaryti. Tai yra viešas klausimas, kuriame turi dalyvauti mūsų kolegos Europos parlamento nariai. Aš norėčiau atsiprašyti visų jų vardu, todėl kad man tikrai gėda matant, kad aš esu praktiškai viena iš jų visų. Aš manau, kad toks pasyvus dalyvavimas iš tikrųjų yra nepagarbus elgesys tų atžvilgių, kurie dalyvauja šitame renginyje. Tai yra iš tikrųjų rimta problema. Ir e, aš e, manau, kad turėtume imtis priemonių, kad tokio pabudžio problemos būtų sprendžiamos ateityje. Nes e, man įdomu diskutuoti ir siūlyti idėjas aptariama tema. Ta tema yra uh, aktuali tema milijonams žmonių ir pavyzdžiui Italijoje yra daug žmonių, kurie gyvena praktiškai vergyjos sąlygomis kartais dėl tokių darbo sąlygų, kuriuose dirba, jie net žūsta ir iš viso nebūna užtikrinamos jokios jų teisės, jie yra išnaudojami ir dažnai turi labai daug kentėti, tad atsiprašau tų vardų, kurių nėra salėje šiuo metu. Pone Adžiai, aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai ir kaip šio posėdžio ad hoc pirmininkas norėčiau atsiprašyti, nes e, iš tikrųjų aš neturėjau pirmininkauti čia, aš e, po trečios valandos turiu į TER komitetą išeiti, kur esu koordinatorius, tad turėsiu išeiti taip pat. E, bet e, tema yra be galo aktuali. Šitos problemos e, egzistuoja ir Prancūzijoje, ir Italijoje, ir praktiškai visose valstybėse narėse Europos Sąjungoje. Tad iš karto negaištamas suteikiu žodį ponui Broker. Um, much, um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, kad pasikvietė mane aptarti tokios iš pirmo žvilgsnio egzotiškos temos. Tai yra e, darbo sąlygos sektoriuose, kuriuose kyla išnaudojimo rizika, tarsi tai būtų Šiaurės Koreja, tačiau tai aktualu ir Europos Sąjungai. Aš trejus metus skyriau studijai, trejus pastaruosius e, metus e, studijai šito klausimu. Aš norėčiau pabrėžti, jog atrodo, jog visi tie darbuotojai, kurie dirba tokiamis sąlygomis, yra teisėtai ES teritorija, turi leidimus dirbti ir e, nors turi būti kovojama su išnaudojimu, bet realiai tai nedarome. Ir e, Nesenai mes susidūrėme su tokio pobūdžio problemomis, kaip Šiaurės Korejoje, Lenkijoje. Tai yra e, statybų sektoriaus problemos, su branga dirbantis darbuotojai, kartais jie yra pusiau legaliai dirbantis, kartais visai nelegaliai e, dirbantis e, darbuotojai. Kol kas mes negalime tiksliai apibriežti tokiamis sąlygomis dirbančių darbuotojų skaičiaus, nes e, mes negalime surinkti absoliučiai visos statistikos iš valstybių narių šito klausimu, nes valstybės narės dalį tų duomenų duoda, tačiau viso vaizdo, susid... vaizdo susidaryti kol kas dar neįmanoma. Kaip sakiau, dažnai tie darbuotojai legaliai e, dirba, turi leidimus dirbti ir tai sukomplikuoja visą padėtį, nes uh, Jie e, dirba kartais statybos sektoriuje su brangos pagrindu ir jie dažnai dirba vietinėms įvairioms e, įmonėms ir tos įmonės dažnai gauna finansavimą iš ES, tuo tarpu darbuotojai eksploatuojami kaip Šiaurės Korejoje. Tad e, atrodo, jog e, iš principo vietinės e, valdžios institucijos dažnai pasirašo susitarimus dėl šitų dalykų. Tad e, kas e, įvyksta, aišku, dalis darbuotojų turi yra legaliai, jie dirba legaliai, kaip jūs žinote, Šiaurės Koreja yra diktatūrinė valstybė ir tie darbuotojai, kurie siunčiami pas mus, neturi e, jokios balso teisės, nes jie neturi čia jokių banko sąskaitų, pasai iš jų atimami, jie negali atsisakyti, jeigu iš jų reikalaujama ką nors daryti, jeigu jie turi dirbti iki 16 valandų, tai to blogiau, jie, jie turi dirbti. Jeigu jiems sakoma, kad e, internetu negali naudotis, laikraščių skaityti negali, to blogiau jiems, jie neturi jokių kitų galimybių kaip tik tai paklūsti. Ir, ir jie niekuomet neprotestuoja, jie, kaip sakiau, neturi banko sąskaitų ir praktiškai jiems nemokama už darbą, mokama labai nedaug ir e, e, labai daug kas išskaitoma iš jų atlyginimo, kartais jie 3-5 metus, kartais ilgiau prabūna ES teritorijoje. Ir darbo sąlygos taip pavojingos, tokios pavojingos, kad kai kas iš tų darbuotojų net žūsta. E, iki 14 metų galiojo pamatinės saugos taisyklės Tačiau e, po 14 metų padėtis e, pasikeitė, tačiau ir dabar yra labai daug problemų, patys pavojingiausi darbai patikimi šitiems darbuotojams ir dėl to kyla dėl daugybė kitų su to susijusių problemų, nes tai, kas daroma, iš principo, iš principo yra nelegalu Europos Sąjungoje ir tuo būdu į Europos Sąjungą yra importuojama kitų valstybių socialinė e, sistema. Tie darbuotojai dirba tam tikrose vietose ir jie verčiami dirbti tomis sąlygomis, panašiomis sąlygomis kaip Šiaurės e, Korejoje. Jie yra lojalūs savo valstybės e, režimui, jie yra labai vieningi ir todėl labai sunku E, jie šitais klausimais labai vieningi ir e, visi yra lojalūs ir paklūsta ir todėl jie praktiškai nesukyla prieš tokias sąlygas. Jie dirba nuo 12 iki 16 valandų per dieną ir jeigu kas nors e, turi būti pabaigta per 24 paskutinės valandas, jie dirba tiek laiko, pavyzdžiui, laivų statyklose ir e, jeigu jie labai pavarksta, iš tikrųjų gali kilti rimtų problemų. Tie žmonės, kurie yra siunčiami į Europos e, Sąjungą, jie, jie nori atvykti čia, jie dažnai palieka savo šeimas, sutoktinius e, savo valstybėje ir jų artimieji yra tam tikri įkaitai. Dėl to jiems galima daryti e, spaudimą. Ir e, jeigu kas nors pasiūlytų jiems išeiti iš darbo, nesutikti taip dirbti arba įkurti profsąjungą, tai tuomet sankcijos būtų taikomas valstybėje, jų valstybėje likusiems šeimos nariams. Ir aš pereinu čia prie kito aspekto. Mes e, turime pakankamai priemonių, kurios leidžia kovoti su išnaudojimu darbe jų pakanka ir trečiųjų valstybių piliečiai atvyksta čia su teisėtai gautomis vizomis ir teisėtai gavę darbo leidimus. Tad atrodo lengva būtų kovoti su tomis problemomis, tačiau praktiškai tai labai sunku. Čia galimi du scenarijai. Visas pirmas scenarijus yra toks, darbo inspekcija tinkamai atlieka savo darbą ir surenka pakankamai įrodymų, kurios rodo, kad padėtis yra bloga, kad yra pažeistos tarptautinės sutartys ir kiti reikalavimai. Tačiau paskui, tačiau iškyla dažnai ta problema, jog darbo inspekcijos iš principo negali susidaroti su e, tomis e, problemomis. Ir todėl viskas tęsiasi toliau. Tai čia pirmas scenarius yra įmanomas ir antras scenarius, kuomet mes e, paskelbėme 16 metais pirmą mūsų ataskaitą ir žiniasklaidą. Tos dalykus išplatino, tuomet e, politinis spaudimas buvo daromas e, darbo inspekcijoms ir mes tęsėme savo tyrimus tuo laikotarpiu taip pat Tačiau ir toliau tie darbuotojai buvo išnaudojami, turėjo dirbti labai daug valandų. Jie negali išeiti lygos atostogų, jeigu išeina lygos atostogų, jiems nėra mokama. Jiems mokamas atlyginimas apie 50 eurų per mėnesį vidutiniškai ir jeigu jie nepaklūsta, jie yra baudžiami. Visa tai vyksta ir toliau ir darbo inspekcijos kai kuriais e, atvejais rašo, kad padėtis yra gera, todėl kad e, tos inspekcijos tikrina tik tai popierius. Visos vizos, darbo leidimai yra teisėti, legalus ir tuomet rašoma, mhm. kad viskas yra gerai. Tačiau e, darbo inspekcijos dažnai nevyksta į vietas ir nesusipažįsta su konkrečiamis jų darbo sąlygomis. Tad mes matome čia tam tikras paralelinės realybės, nes e, trečios valstybės piliečiai atvyksta čia ir yra išnaudojami ir, ir, ir paklūsta tam, ką sako jų valstybės institucijos ir, ir, ir tam, ko jos reikalauja. O kita vertus, darbo inspekcijos teigia, jog viskas gerai, todėl kad vizos ir darbo leidimai yra teisėti, teisėtai gauti. Tad aš e, baigsiu savo pasisakymą, tačiau e, noriu dar pridurti, kad e, padėtis e, yra tokia dabar, jog mes e, nebeskiriame daug dėmesio e, toms teisėtai gautoms vizams ir darbo leidimams. Mes e, tengiame tirti padėti tų, kurie čia dirba su ilgalaikiais darbo leidimais leidimais, tačiau kol kas mes nežinome, kiek iš viso tokių darbuotojų e, yra. Jeigu jie turi nulatinius leidimus e, gyventi, jeigu jie turėtų ilgalaikius leidimus gyventi, galbūt tuomet būtų įmanoma kovoti su tomis problemomis, tačiau kol kas iš anksto apie tai nebuvo pagalvota. Tad tiek būtų iš mano pusės. Pone profesoriau, manau, kad galėjote kalbėti ir šiek tiek daugiau. Dabar siūlyčiau suteikti galimybę užduoti klausimus. Laura, jūs atrodo turėjote klausimų, ar ne? Vėliau, sakot, gerai. Aš turiu klausimų. Pats. Jūs sakėte, kad tie žmonės turi darbo leidimus, kurie yra legalūs. Jūs taip pat sakėte, kad jie atvyksta 3-5 metams, dirba 12-16 valandų per dieną. komandiruotų darbuotojų direktyva, su ja norėčiau palyginti tas e, situacijas. E, kom... Ispanijoje iš ekvatoriaus buvo pasamdyti žmonės, kurie turėjo dirbti Ispanijoje ir Prancūzijoje. Aš norėčiau, kad viskas būtų vadinama tikraisiais vardais. Į kokias valstybės narės vyksta Šiaurės Korejos tie žmonės ir kas yra tos įmonės, kur juos įdarbina? Kokios jos yra? ir kokios yra tos tarpininkų agentūros, kurios užsiva tų žmonių įdarbinimu. Klausimas e, yra susijęs su labai komplikuota schema. Yra e, bendrų įmonių Šiaurės Korejos su valstybėmis narėmis. Ir jie samdosi darbuotojus, jie kreipiasi į laikino įdarbinimo agentūras ir tie žmonės samdo tik tuos darbuotojus. Tai dažniausiai yra labai smulkios įmonės, paskui tie žmonės yra e, samdomi įmonių, kurios, pažiūrėjau, ima statybomis. Ir, pavyzdžiui, kartais, sako, dirba jie laivininkystės sektoriuje, o tas laivininkystės sektorius moka E, ne, nemoka tiesiogiai atlyginimų tiems žmonėms, jie moka tam tikrą įmonį, kuri moka atlyginimą tiems darbuotojams. Ta bendra įmonė, ta pirminė bendra įmonė e, yra labai sunkiai atsekama, aš net nesu tikras, negalėčiau aiškiai pasakyti, kas yra tų žmonių darbdavys tiesiog žinome, kad žmonės dirba laivininkystės ir statybų sektoriuje daugiausia. Tai štai. Ir kaip jau sakiau, viskas vyksta su teisinė priedanga. Turėtų būti kelmas klausimas dėl to, kaip padidinti E, atsakomybę nesubrango paties rangovo. Dabar sutiksime žodį otagui. Pone Amaja Otagui. Ji yra CCOO Ispanijos profesinės sąjungos atstovai. Žodis jums, prašau. Labadiena visiems. Ačiū, kad pakvietėte. Uh savo posėdį. Buvo kalbama apie labai specifines darbo sąlygas. Ir manau, kad pirmiausia turime paminėti keletą dalykų, kalbėdami apie tam tikrus sektorius. Labai gaila, bet dėl krizės ir dėl taupimo politikų, kurie turėjo pasiekmių darbuotojams, dėl to, kad kilo nedarbas, kad sunku susirasti darbo netekus naują darbą. E, pablogėjo visų darbuotojų sąlygos. Dažnai tai yra žmonės dirbantis mažų garantijų darbą. Ir Užimtumo sektorio situacija vis mažiau stabili, tačiau krizė ne vienoda. Yra tokių sektorių, kurie pažeidžiamesni už kitus apskritai. Ir kaip ir žmonės, migrantai, ilgalaikiai bedarbiai, jaunimas, moteris yra pažeidžiamiausios grupės. Ir mažą kvalifikaciją turintys darbuotojai taip pat. Taigi e, skiriasi atskiri rodikliai. E, jeigu pažiūrėtume į lyties aspektą, pamatytume, kad auga skirtumas tarp vyrų ir moterų užimtumo srity. Didžioji dalis eksploatuojamų, išnaudojamų žmonių yra moteris. Tas skurdus darbas, mažų garantijų darbas plėtojasi labai daug kur turizmo sektoriuje, siuntų perdavimo srityje, visuomeninio maitinimo, uh, E, valymo paslaugų įmonėse, apsaugos paslaugos teikiančios įmonėse ir panašiai. Valstybių statistika mums e, sako, kad e, žemiausias darbo užmokestis sumažėjo 22,5 procentų per 10 metų. Laikinasis nedarbas dabar sudaro 20, apima 26 procentus visų darbuotojų. 2017 trečią ketvirtį Europos Sąjunga turėjo 14 procentų laikinas darbo sutartis turinčių darbuotojų. 26 procentai jų yra Ispanijoje. Gamybos sektorius. Ačiū. E, e, aišku, gali būti labai skirtingas atskirose valstybėse narėse, bet tokie skirtumai yra sunkiai paaiškinami. Nuo 2011 iki 2016 situacija labai pablogėjo. Laikinos darbo sutartys vidutiniškai siekia 50 dienų trukmės. Tad skurdas žvelgia į akis daugeliui mūsų visuomenės socialinio ekonominių sluoksnių. vis daugiau bendruomenės yra paliečiama tų visų problemų. Tas pažeidžiamumas apima įvairias socialinės ekonominės erdves, nuo to kenčia ir taip vadinama vidurinioji klasė, kuri anksčiau panašių problemų nepatirdavo. Tie žmonės dirba inžinieriais, informatikos specialistais ir panašiai, bet susiduria su sunkumais. vienas iš svarbiausių informacijos svertų yra tas, kad pasikeitė instituciniai santykiai, pasikeitė darbo santykiai, vyko daug darbo ir užimtumos ryties reformų, darbo sąlygos suprastėjo. Ir Viena vertus, derantis buvo galima supaprastinti sąlygas, pagal kurias e, įmonė nebūtinai turi laikytis nustatytų darbo sąlygų. Įmonė gali rinktis kitus sektoriaus modelius. Trečia, jeigu kalbėtume apie įmonių santykius, pamatytume, kad yra vis daugiau įmonių, kurias, kurios teikia daugelybės paslaugas. Visos tos įmonės turi tam tikrą bendrą vardiklį. Darbuotojai, bent jau didelis jų skaičius, bent jau didelių skaičių yra sumažintas darbuotojų skaičius. Ir galiu e, paminėti tokį sektorių kaip viešbučių paslaugos. Ten dirba labai daug tokių žmonių. Tai pakeitė darbo sąlygas apskritai. susiklosto toks labai sudėtingas scenarijus, skurdo scenarijus pasitelkiama subranga. Anksčiau įmonėse būdavo kai kurios užduotis patikimos kitoms įmonėms, pavyzdžiui, valymo paslaugos arba kitos kokios nors paslaugos. Tačiau dabar jau pradėta ir centrinę įmonės veiklą organizuoti su brangaus būdu, tokia kaip finansai, marketingas. Ir tie subrangos santykiai visada vyko su tokiom įmonėm, kurios e, turėjo tam tikrą kompetenciją, kurios veikė tam pačiame sektoriuje buvo pasirašomos kolektyvinės darbo sutartys, kurių tikslas buvo sureguliuoti tų subrangovų darbo sąlygas tinkamai. Tačiau, kai atsirado tas daugelįpės paslaugas teikiančių įmonių, kurios dažnai būna susijusios su laikinojo įdarbinimo agentūromis, Norime pasakyti, kad tos įmonės teikia visą eilę paslaugų didelėms įmonėms. Tų įmonių skaičiaus išaugimas rodo, kad e, kolektyvinės darbo sutartys yra taikomos dviejopai. Mažėja darbuotojų ir tie, kurie lieka dirbti, dirba darbą su ypač mažomis garantijomis. Šešerius metus jau dažnai tų įmonių darbuotojai nebeturi pasirašę kolektyvinių sutarčių, kurios saugojo jų teisės. Tad štai, kokie pasikeitimai įvyko, e, saugomus mūsų darbuotojų teisės, tačiau įmonės netaiko tų susitarimų. Kai pasirašoma kolektyvinė darbo sutartis, deramasi, derasi darbuotojas ir darbdavys. Tuo tarpu dabar kai pasirašoma sutartis, yra siekiama sumažinti iki minimumo darbo sąlygas, sumažinti kiek įmanoma darbo užmokestį ir darbuotojams suteikti kuo mažesnės garantijas. Prie viso to prisideda laikinojo įdarbinimo agentūrų pakeitimai. laikinojo įdarbinimo agentūros. jų veikla buvo reguliuojama, o dabar daugia funkcinės paslaugų įmonės, kurios pakeitė tas laikinojo įdarbinimo įmonės yra valdomos pagal kitus teisės aktus, ne pagal tuos, kurie buvo taikomi laikinimo, laikino įdarbinimo įmonėms. Yra būtina atkurti kokybiškas darbo vietas, nes nuolatos auga skurdas, nuolatos mažėja darbo užmokestis, reikia grįžti prie geresnės, tvirtesnės socialinės sistemos, kuris saugotų darbuotojų teisės. Pirmininkas, ačiū. Jūs taip pat galite kalbėti šiek tiek ilgiau. Nesijaudinkite dėl to, kad taip toli keliavote. Jūsų kairėje štai sėdi parlamento frakcijų asistentai. Jie labai atidžiai klauso to, ką sakote, žymisi viską ir deputatams visa ši, infor, visa ši informacija bus perduota. O dešinėje štai pusėje sėdė Europos komisijos atstovai, kurie taip pat labai atidžiai klausosi jūsų žodžių. Atleiskite, bet pamiršau jūsų pavardę. Tačiau vienas iš redaktorių tos direktyvos, kuris atsakingas už komandiruotų darbuotojų direktyvą, taip pat yra čia. Ir tai yra dar viena problema, kuri yra dar didesnė, dar svarbesnė. Turime nepamiršti, kad darbuotojai išnaudojami ne tik juos komandiruojant. Ar yra klausimų? Regis nėra. Po to, kai visi pasisakys, ar ne? O aš turiu klausimą ir pastabą. Jūsų pasisakymę mane labai sudomino tai, kad moteris labai išnaudojamos visuose sektoriuose. Visą tai rodo, kad moteris, sakoma, dirbti eina nebūtinai dėl to, kad jums reikia pinigų, dėl to, kad jos moka dirbti. Pone Mora Šatie štai atvyko, ji yra koordinatorė, kuri atsakinga už komandiruotų darbuotojų direktyvos pakeitimus. Taigi matome, kad vyksta toksai surežisuotas e, e, darbo sąlygų prastinimas. Ir sakoma, kad reikia užtikrinti mobilumą ES darbuotojams, tai yra leitmotyvas girdimas visose diskusijose. E, moterų išnaudojimas mane ypatingai neramina, man labai nesmagu apie tai girdėti. Ar galėtumėt pakomentuoti, kokia čia yra padėtis? Dėkoju, sako ponia. O taigi, ačiū, kad išsakėte šiuos komentarus, nes mano profesinės specializacijos rytyje mes pirmiausia analizuojame sąlygas ir vertiname vyrų ir moterų galimybės darbo rinkoje. Kai dėl to, kas vyksta įmonėse, E, yra raginama laikytis įmonėje taisyklių, kurios užtikrina vyrų ir moterų lygias teisės. 2017 metais buvo priimtas atitinkamas teisės aktas, rezultatai nėra labai džiuginantis to teisės akto. Bet jų šiokių tokių buvo. 2007 tiksliau tas teisės aktas buvo pasirašytas. Paskui prasidėjo ekonominė krizė ir lygybė tarp vyrų ir moterų buvo šiek tiek pamiršta tema. Ir buvo iškelti visi klausimai, kiti, kurie buvo laikomi prioritetiniais tuo metu. Visi indikatoriai darbo rinkos apima lyties aspektą, lygybės tarp vyrų ir moterų aspektą tai leidžia išsiaiškinti, kokia moterų padėtis ne tik darbo rinkoje, bet visuomenėje apskritai. Yra tokių grupių ir apie tai galima būtų kalbėti detaliau. Grupių, kurios tikrai gyvena labai skurdžiai, dirba mažų garantijų darbą, dažniausiai tai yra moteris. Ir e, jeigu to nebūtų, jeigu jos nebūtų diskriminuojamos, visa sistema ekonominė būtų veikusi kitaip. Moteris dažnai dirba savo šeimose. Tas darbas dažnai netitinka jų kompetencijos. Taigi situacija visiškai skirtinga. Kai mes kalbame apie skirtumus tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje, mes pirmiausia ir iškeliame šiuos aspektus. Aišku, galėtume dar detaliau padiskutuoti apie tai, jeigu e, būtų susidomėjimas, galėčiau pakomentuoti ir plačiau. Ačiū. Jums, o dabar dešimčiai minučių suteiksime žodį ponui Alba Dering. Jis yra baudžiamusios teisės e, atstovas vienos agentūros atstovas. Prašom žodis jums. This one. Sorry. Um, first of all, many thanks. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad pakvietėte mane pristatyti mūsų veiklą. Iš tikrųjų, mus visiškai Nestebina tai, kad nėra pakankamai daug parlamentarų, tačiau kadangi yra kitų kolegų, tai jie perduos šitą informaciją kitiems. Mes turime įvairias e, išnaudojimo darbe formas jau penketą metų. Mes kalbame apie tai ir vadindami, naudodami savoką SEVEX tai yra labai didelio išnaudojimo darbe formos. Ir mes keletą metų jau domimės šitą problemą ir mes atsižvelgėme į pagrindinių žmogaus teisų hartijos nuostatų įgyvendinimą. Taip pat e, nagrinėjame priverstinio darbo ir taip pat e, vergiško darbo apraiškas. Aš e, nenorėčiau kalbėti apie tai, kad yra pakankamai daug antrinės teisės, teisės, antrinės teisės aktų, pavyzdžiui, darbuotojų komandiravimo teisės aktai ir kiti, tačiau mums pasirodė, kad labai svarbu numatyti pagal baudžiamąją teisę pakankamas atgrasančias sankcijas ir valstybėse narėse numatyti baudžiamą atsakomybę už tam tikras išnaudojimo darbe formas. Yra mm, tokios ryškaus išnaudojimo darbe apibrėžimas, kuris apima ir žmogaus orumo pažeidimą? Mes savo ataskaitą paskelbėme, tai yra pirmoji mūsų ataskaita apie e, rimto išnaudojimo darbe apraiškas ir ten yra pateiktos tie atskiri tyrimai, e, studijų aprašymai ir yra apibūdinamos įvairiausios situacijos, kurias mes išnagrinėjome. Iš pat pradžių reikėtų sakyti, kad pagrindinė problema, su kuria susidarėme, tai nebaudžiamumo situacija, kadangi išnaudojimas darbe yra viena iš išnaudojimo formų ir nebaudžiamumas yra pagristas trims aspektais. Pirmiausia, kadangi nėra pakankamai stebėsenos, nėra proaktyvų policijos struktūrų tyrimų ir taip pat nėra nukentėjusių ir aukų tikslingos paramos. Pirmoje ataskaitoje mes nurodėme sektorius, kuriuose dažniausiai pasitaiko didelis išnaudojimas darbe - žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, statybos pramonė, taip pat viešbučių sektorius, maisto paslaugų sektorius, taip pat namų ūkis ir taip pat kai kurie maisto gamybos sektoriai, maisto perdimo pramonės sektoriai. Taigi mes nurodėme tam tikras sritis, sektorius, kuriuose dažnai pasitaiko e, akivaizdaus e, išnaudojimo faktai. Dabar mes pradėjome antrąjį mūsų tyrimo etapą Ir jo pabaigoje mes rengėme tris e, ataskaitas. Pirmoji ataskaita jau užsintinėta jums elektroniniu paštu, antroji ataskaita e, numato informaciją apie darbo inspekcijų veiklą. Ten kalbam apie tai, kad ši darbo inspektoriai tikslingiau dirbs ir šita ataskaita bus paskelbta metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Šioje, šiame tyrimo etape mes jau apklausėme tik darbuotojus, o rengdami pirmąjį mes susitikome su ekspertais, šiuo atveju tik tai su darbuotojais ir pirmasis mūsų tyrimas, kuris dar yra nepaskelbtas, jisai numato informaciją apie darbuotojus, kurie dirba namų ūkio srityje ir kurie taip pat buvo išnaudojami. Taip pat e, yra numatytos valstybės narės, nurodytos valstybės narės, iš, jų, iš viso 21 valstybė narė yra minima ir mūsų informacija yra sutelkta į aštuonias valstybės narės. Taigi dabar antrajame tyrimo etape mes renkame informaciją iš darbuotojų, kurie yra išnaudojami ir mes čia nurodomas išnaudojimo apraiškas susijusias su įvairiais darbuotojais, kurie atlieka įvairiausią darbą. Tai yra darbas namų ūkija, transporto srityje, taip pat apima ir įvairių šalių atstovus, kurie, pavyzdžiui, yra darbuotojai, imigrantai iš Bulgarijos, į Prancūziją arba iš Lenkijos į kitas valstybės. Mes pateikėme kilmės valstybių e, išnaudojamų darbuotojų žemėlapį ir ten nurodoma, į kokias valstybės narės tie darbuotojai vyks arba kuriuose dirba. Šiuo savo, savo tyrimu mes norime aiškiai įvardinti rizikos faktorius, kurie lemia išnaudojimą darbe. Ir taip pat mes teikiame rekomendacijas, kaip turėtų elgtis mokesčių inspekcijos, kad jos, darbo inspekcijos, kad jos galėtų atsižvelgti į tą mūsų nurodytą riziką ir tai mes pateikėme rekomendacijas, kaip reikėtų darbo inspekcijoms veikti kitaip, pavyzdžiui, kad reikėtų pateikti informaciją policijai ar apskritai skleisti, teikti viešumon surinktą informaciją. Praėjusiu penktadienį mes paskelbėme pirmąją savo ataskaitą apie darbuotojus dirbančius namų ūkiją. Šiame sektoriuje yra pakankamai ryškios išnaudojimo formos. 51 darbuotojas dirbantis šioje srityje buvo apklaustas ir jisai mm, nurodė, kad buvo žeminamas, išnaudojamas ir kad buvo žeminamas jo orumas. Taip pat e, jie minėjo, kad jie susiduria ir su fiziniu smurtu, taip pat ir su lytinė prievarta. Tai tos išnaudojimo formos yra panašios į priverstinio darbo formas, kadangi priverstinis darbas dažniausiai yra primetamas naudojant fizinę jėgą ir smurtą. Tas pats pasitaiko ir namų ūkio sektoriuje. Taip pat e, buvo konstatuota, kad dirbama labai ilgą darbo dieną, nesumokamas atlyginimas arba mokamas nepakankamai darbytojas darbo atlyginimas dirbamami viršvalandžiai, už kuriuos nėra sumokama. kadangi šitie darbuotojai dirbantys namų ūkija patiria užsakovo nuolatinę kontrolę ir jie dirba ilgą laiką, todėl jie susidurime su tokiamis išnaudojimo apraiškomis labai dažnai. Taigi mes bandėme pateikti ir rekomendacijos dėl galimų situacijos derinimo sprendimų mes Taip pat konstatuojame, kad nepakankamai veiksmingai dirba darbo inspekcijos. Taip pat mes manome, kad ES turėtų ratifikuoti tarptautinę namų ūkio darbo konvenciją. Ir kad darbo inspekcijos būtų įgaliotos atlikti patikrinimus, uh, namų ūkiuose, kai kuriuose valstybėse narėse tokių įgaliojimų nėra, arba netgi jeigu yra, tai nesuteikiama galimybė pateikti į nuosavą būstą. Mes taip pat numatome paramos teikimo gairias Taip pat mes čia kalbame apie kitas nusikaltimo e, formas, kitas nusikalstamas veikas, pavyzdžiui, apie vaikų lytinį išnaudojimą ir kitas baudžiamasias veikas. Ir manome, kad šioje srityje reikia steigti paslaugų tam tikrą pasiūlą. Žmonės dirbantys namų ūkiuose ir patiriantys išnaudojimą, jie dažniausiai nežino, į ką kreiptis, kam išsisakyti. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad kai kuriuose ekonominiuose sektoriuose darbuotojai susidarė su didelė išnaudojimo darbe rizika ir vienas iš tokių sektorių yra darbas namų ūkija. O tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į sudėtingą teisinę situaciją, teisinę aplinką, kita vertus iš e, ekspertų ir iš e, pačių darbuotojų gavome tam tikros informacijos, ją reikėtų apibendrinti ir skleisti. Pirmiausia, darbuotojams reikia numatyti galimybę kalbėti, išsakyti, ieškoti teisybės, kreiptis į policiją, kad jie tiesiog pajustų, jog teisingumas yra pasiekiamas ir kad jie gali gauti tinkamą atlyginimą už jų atliktą darbą iš tikrųjų reikia užtikrinti tiems žmonėms prieigą prie teisingumo. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Dering ir prieš užleisdamas e, savo vietą poniai Ažėja, kuri mane pavaduos, aš e, norėčiau pateikti savo raštų klausimą, nes aš turiu išėti kitur. Ir aišku, paskui kolegos dar paklaus klausimų. Tai, ką jūs sakėte, iš tikrųjų šiek tiek e, šokiruoja, todėl kad yra nebaudžiamumas, dalykai labai e, rimti. Jūs e, kalbėjote apie būtinės situacijas, kalbėjote apie valstybės narės, daugiau rytų Europoje, bet iš esmės visur. Uh, Tačiau man kyla problemų dėl dėl apklaustų žmonių skaičiaus ir dėl statistinių duomenų. Nes aš e, sieju tos dalykus su to, ką sakė profesorius Brauker, nes e, darbo inspekcija turi turėti galimybę veikti veiksmingai. Aš manau, kad komisija turi atsižvelgti į tai, darbo inspekcijos neturi daug galimybių, bet čia klausimas, kaip padaryti jas veiksmingesnės. Tad aš išklausysiu jūsų e, atsakymą ir paskui aš turėsiu išeiti. Aš e, atsakysiu iš karto jūsų klausimą. Taip, e, darbo inspekcijos čia vadina esminį vaidmenį. Mes turime užtikrinti darbo inspekcijų veiklos vaidmenį veiksmingumą, nes jeigu to nebus padaryta, tai visos kitos grandis e, nukentės tame procese ir mes turime ir toliau skirti dėmesį tiems dalykams. Rugsėjo mėnesį bus e, paskelbta ataskaita apie tai, kaip mes turime organizuoti darbo inspekcijų darbą, kad e, darbo inspekcijos galėtų identifikuoti tokias potencialiai kriminalinės situacijas, kur yra darbuotojų išnaudojimas Aišku, mes turime labai atidžiai stebėti tuos dalykus ir e, turi būti bendradarbiavimas užtikrinamas su, e, tarp darbo inspekcijų, policijos ir prokuratūros. Ir e, aišku, e, turi, būti, turi būti saveikaujama būtent šitais lygmenimis ir bendradarbiaujama. Laura. Bien, merci beaucoup. Et, uh, alors, je peux... Dėkoju. Na, o dabar suteiksiu žodį ponui Giuseppe Juliano. Eh, <coughs> merci, prezident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš eh, kalbėsiu savo gimtają kalbą, italų kalbą, todėl kad yra galimybė numatyta kalbėti eh, šią kalbą. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti štai ką. Aš e, labai atidžiai išklausiau tai, ką jūs sakėte pačiute, pačioje pro, posėdžio e, pradžioje apie išnaudojimą. Aš atstovauju Ekosokui ir apsiribosiu pakomentuodamas e, kai kurias e, nuomonės, nes mūsų vaidmuo santykiuose su Europos komisija čia yra gana dialektinis. Bet e, aišku, čia labai svarbu žinoti kontekstą, kadangi visi prieš mane kalbėję kalbėtojai analitiškai e, pažvelgė į tas problemas, e, o aš atstovauju, kaip sakiau, ekosokui, kur dirba darbuotojų atstovai ir darbdavių atstovai, asociacijų atstovai įvairių atstovai ir tai yra pilietinės visuomenės balsas iš principo. Tai yra tam tikros tarpinės organizacijos, kurios e, atspindi tą e, baisų dalyką, baisų reiškinį darbuotojų išnaudojimą. Aišku, galbūt šioje salėje nėra pakankamai parlamento narių ir paskui, aišku, bus pateikti duomenys, kiek jų e, E, dalyvavo tame posėdėje. Tačiau e, aš e, norėčiau akcentuoti tame kontekste Europos parlamento pagalbos svarbą, nagrinėjant šitas temas. Nes, aišku, mes turime akcentuoti tą dialektinį aspektą, kurį aš minėjau, tačiau uh, Turime akcentuoti čia taip pat būtent tų tarpinių organizacijų e, labai svarbu vaidmenį, todėl kad tos organizacijos mums yra labai svarbios ir tuo būdu mums tenka dabar e, užduotis nagrinėti e, tokias problemas kaip priverstinis darbas, nes priverstinis darbas pas mus iš principo yra absurdiškas dalykas. Čia mes minime Tartotinės darbo organizacijos konvencijas ir kitas konvencijas, tačiau 29 konvencija ir 105 konvencija, tai yra Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, kurioje yra minimas priverstinis darbas. E, tie dalykai buvo aptariami nuo 29 metų iki 56 metų. Na, o dabar, kas, kas vyksta pas mus pastaraisiais metais, tai privačiame sektoriuje tas priverstinis darbas plinta, galbūt dėl globalizacijos, dėl migracijos srautų, tačiau, e, aišku, dėl globalizacijos proceso, kurio pasinaudoja ir nusikalteliai. Tokia yra realybė mūsų ES valstybėse. Mes parengėme nuomonę, kurią užsakė e, Europos komisija, e, Ekosoko sekcijoje REX 325 nuomonė, numeris 325 e, ir galiu pažymėti tą, tą nuomonę, todėl kad tai yra būtent specifinis tekstas, kuriame yra kalbama apie šitas problemas. Kiti mano pastebėjimai. Mes jau ne vieną kartą kėlėme tarptautinių konvencijų klausimą šitame kontekste. Jos iš tikrųjų yra esminės e, svarbos dalykas. Ir savo nuomonėje mes sakome, kad 11 metų ES e, direktyva gali tapti 29 konvencijos protokolu, nes ten kalbama apie e, prekybą žmonėmis, apie uh, išnaudojimą, apie e, priemonės prieš e, prekeivių žmonėmis ir prieš išnaudotojus. Čia kalba sukasi apie ES teisės nuostatas ir šitų dalykų prašo mūsų visuomenė ir atitinkamos organizacijos, ko jie atstovauja. Tad aišku, Europos parlamentas čia taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį ir aš e, manau, kad mūsų apmąstymų tikslas toks ir yra. Jeigu Europos parlamentas turi tam tikrą poziciją šituo klausimu, tai mes turime galbūt čia eiti toliau negu yra mūsų kaip konsultacinės e, e institucijos ribos. E, dabartinėme Europos kontekste ministras Šobel kalba apie 2 milijonus naujų darbo vietų, kurias sukurtų e, Vokietijos e, įvairius pramonės sektoriai. Tačiau tuo pat metu mes e, prarandame 7 milijonus darbo vietų. Ir tai nu, nugazdino ir e, mūsų įmonių pasaulį, ir e, kaip e, profsąjungų atstovas, aš manau, kad tai yra nukreipimas nuo tikrų problemų, nes mes turime 135 milijonus vaikų ir iš jų 80 su virš milijonų dirba labai pavojingą darbą. Mes čia kalbame ne apie glamūrinį kokį darbą, o apie vergišką darbą ir negalime dabar vaidinti, kad šitos problemos neegzistuoja. Mes girdime įvairius duomenis, įvairių analizių rezultatus. Ir visa tai, lygiai taip kaip sakė prieš tai kalbėjo kalbėtojai, visa tai susiję su konkrečiais dalykais ir su ES vertybėmis. Todėl aš e, manau, kad mes negalime būti e, neveiklus ir vien tik tai akademinių lygmenių apie tai kalbėti. Yra teikiama įvairių pasiūlymų į, į, į Europos komisijai. Ekosokas taip pat tai daro per savo nuomonės. Tačiau, aišku, to nepakanka. Nepakanka vien tik tai kalbėti ir girdėti, kalbant, kad 80 e, procentų e, tų nuomonių paskui turi būti konkrečiai gyvendinamos, o taip nėra. Aš e, galiu Jums pasakyti, kiek per pastarosius metus pareigėme nuomonių, nuomonę dėl šešėlinės ekonomikos, nedeklaruojamo darbo, priverstinio darbo, migrantų teisių, dėl e, tūkstantmečio vystimosi tikslų, dėl privataus sektoriaus dalyvavimo, dėl e, socialinio e, pobūdžio dalyvavimo, vystimosi, vystomo bendradarbiavimo politikoje. Tačiau kas iš to? Reikia konkrečių politikų, kad visą tai taptų realybė ir Europos parlamentas turi eiti būtent šituo keliu. Aišku, mes turime kalbėti apie įmonių socialinę atsakomybę ir apie tai, kas darytina. Taip, tačiau e, kai susidurime su migracijos problemomis, mes negyvendiname tų problemų. Ir kuomet yra kreipiamasi į valstybės narės, jos taip pat nieko nedaro. Ir tuo, met, tuo pat metu mes e, matome tokius reiškinius, kurie plinta ir kurie kelia labai daug e, nerimo. Čia kalba sukasi apie ES socialinio modelio tvarumą. Galbūt e, aš kalbu labai emocingai, gal per daug emocingai, bet e, man atrodo, jog tai yra labai svarbus dalykai ir mane sujaudino pirmininkė, kuri dabar pirmininkauja e, šitam posėdžiui. Mane labai paveikė tai, kai jis sakė posėdžio e, pradžioje. Aš manau, kad jūs visi pateiksite ataskaitas apie tai, kas e, čia buvo aptariama, todėl kad Europos parlamentas turi imtis stiprių politinių veiksmų. Dėkuoju ponui Giuseppe Juliano. Dabar e, kolegos e, nori pasisakyti, tad pradėsime trumpą diskusiją remiantis tomis idėjomis ir tais komentarais, kuriuos jūs pateikėte. Buvo pateikta e, nemažai įvairių duomenų ir galbūt turėtume siūlyti, kaip mes, e, kaip teisėkuros proceso partneriai, turime veikti šiame kontekste ir ką turime daryti, kad e, būtų rezultatų, nes e, labai dažnai mes matome, kas vyksta per trilogus ES e, institucijose ir kaip per juos įmanoma duoti tam tikrus impulsus. Dabar suteiksiu žodį poniai Mara Šartie. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už šiuos surinktus klausimus. Turiu pasakyti, jog man kelia susirūpinimą ES situacija. Dirbau prie komandiruojamų darbuotojų direktyvos. Ir matau, kad trūksta duomenų. Jų tiesiog nėra. Turime labai dalinius duomenis. Tačiau turime daugybę paslėpto darbo. Galbūt matome kažkokią aisbergo viršūnę, tačiau aš manau, kad jeigu norime kokios nors politinės reakcijos, mes turime siekti gerokai daugiau. Turime išsiaiškinti, kokia yra realybė to, kas šiandien vyksta. Lygiai taip pat kaip ir su komandiruojamu darbu. Mes turime kažkokius aptakius kontūrus, ir neturime visos situacijos apriepties. Tad iš tikrųjų trūksta aktualių duomenų. Labai dažnai darbas namie, namų ūkija neleidžia visų tų duomenų surinkti, o tai būtų labai svarbu, kad galėtume sulaukti reakcijos. Tad pirmasis klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra toks, ką galime nuveikti visi kartu, kad e, tie paslėpti duomenys būtų pateikti dienos šviesą, kad būtų galima sulaukti politinės reakcijos, kuri ir jums atrodo reikalinga, ponė Juliana. Antras dalykas. Man jis irgi labai rūpi. Yra lyčių aspektas. Šis klausimas mums iškyla štai kaip. Daug daroma šeimų labui, valstybių narių lygmenių ir ES lygmenių, kad vienodai turėtų galimybės mokytis vaikinai ir merginos, berniukai ir mergaitės. Tačiau dabar Europoje 70 procentų diplomus gaunančių jaunų žmonių yra merginos. O jeigu pasižiūrėtume, kiek moterų nukenčia tokiuose sektoriuose, kur jūs minėjote, jų yra gerokai daugiau negu vaikinų. Matome priešingą proporciją negu diplomus gaunančiųjų srityje. Ir negalima net palyginti, kiek moterų sėkmingai baigia mokslus ir kiek jų sėkmingai daro karjerą. Tai yra dalykai, kurie yra atvirkščiai vienas kitam proporcingi. Tad neįmanoma kad situacija tokia ir liktų ateityje. Pavyzdžiui, darbas namų ūkiuose. Yra tas, kur labai dažnai moteris nukenčia. Taip pat norėčiau pridurti ir vaikų problemą. Būtina, kad būtų užkirstas kelias vaikų išnaudojimui, darbui vaikų. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, daugybė milijonų vaikų dirba. Mes turėtume nepamiršti šios realybės, kuri klostosi Europoje. Kai sakom 80 milijonų dirbančių vaikų, tai reiškia, kiekvienas iš mūsų gali pasakyti, a, tai vyksta kitur. Bet nepamirškim, kad pas mus tai vyksta taip pat. Ir ta tokia konfrontacija su realybe ir yra tas dalykas, kurį aš vadinu tokiu perimetru, kurį turime apsibriežti. Ir politiškai reaguojama nebus tol, kol nesusigėsime patys pamatę tų visų duomenų atspindimą realybę. Trečias dalykas. Tai yra tai, kad kadangi kalbame apie sistemą, kuri yra gerokai paslėpta, nėra numatyta jokių apsaugos priemonių. Net jeigu teisiškai ir yra vienokių ar kitokių galimybių vienoje ar kitoje valstybėje narėje, yra nepakankamai naudojamasi teisingumo struktūrų ir policijos apsauga tokiems atvejams nutikus. Ir Vėlgi čia pavojus kyla visiems socialiniams sluoksniams šiuose sektoriuose. Tai galėtume paminėti darbo inspekcijas. Tačiau pritariu Jums. Reikia, kad e, vyktų tos patikros, tačiau darbo inspekcija turi labai nedaug e, galių, kai susidurėm su tokiais atvejais, kai jie, darbo jėga yra tarptautinė ir keliaujanti iš vienos šalies į kitą. Tiesiog valstybės narės vienus kitoms duomenų neperduoda. Todėl aš manau, kad reikia greičiau svarsyti Europos komisijos siūlymą dėl Europos įdarbinimo sektoriaus žinomumo. Šioje srityje darbo yra labai daug. Ir jis turėtų būti atliekamas ES lygmenių. To turėtų imtis Europos komisija. Ir šiaip ar taip politinės reakcijos sulauksime neskelbdami kokius nors ketinimus. Tiesiog politikus turime politikus e, turime pamurgdyti tą realybę, kad jie ją pamatytų savo akimis. Aš manau, kad e, yra Europos Sąjungoje tokių išnaudojimo kanalų, kurie yra platesni negu atskiros įmonės. Tiesiog yra tie kanalai, kurie leidžia e, išnaudoti vakarams rytus, pavyzdžiui. Jeigu pasižiūrėtume, kiek daug yra komandiruotų darbuotojų, su kokiais sunkumais jie susiduria, kiek yra to paslėpto darbo, man atrodo, laikas yra panaudoti labai rimtas priemonės, kad būtų galima imtis politinės reakcijos ES lygmenių ir kiekvienos valstybės narės lygmenių, nes vieni be kitų šių problemų neišspręsime. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grazie alla kolega Moran Chartier. Dėkuoju kolegai Moran Chartier. Dabar žodis e, Javi Lopes, penkios minutės. Um, e, Prezidenta. Ačiū pirmininkė, dėkuoju. Norėčiau pateikti klausimą pranešėjams. Pirmiausia, mes turėtume prisiminti, kad ES mes e, e, remdamiesi komisijos pasiūlymų norime sukurti pagrindinius darbo sutarčių santykių. Darbo santykius komisija yra siūlo e, atitinkamas priemonės, jos yra suformuoluotos komisijos pateiktame dokumente, jį šiandien mes aptarinėjame, jame kalbama apie darbo sąlygas. Taigi, nagrėjančių komisijos pasiūlymą mes turime puikią progą aptarti visus iškilusius ir čia paminėtus klausimus, pavyzdžiui, nepalankių darbo sutarčių klausimą, darbą nepalankiomis sąlygomis ir taip toliau. Taip mes galime pradėti kovoti su tuo netikrumu, su kuriuo susiduria darbuotojai. Ir e, siekti įveikti tą situaciją, kuri darbo darbuotojams yra nepakankamai saugi. Taigi labai svarbu kovoti su šiuo reiškiniu parlamente aptariant konkrečius pasiūlymus. Tai būtų viena mano mintis, o dabar norėčiau suformuoluoti klausimą. 20-ame amžiuje buvo pasirašytos sutartys dėl kolektyvinių sutarčių. Taip pat buvo primtini teisės aktai ir šitų kolektyvinių sutarčių uždavinys yra užtikrinti kuo geresnius atlyginimus darbuotojams po to, kai jie pasirašo kolektyvinės sutartis. Pastaraisiais metais buvo įgyvendinta darbo rinkos reforma beveik visose valstybėse narėse. Ir kolektyvinės sutartys jų gale tiesiog sumenko ir dabar yra nelengva dėrėtis dėl kolektyvinių sutarčių. Kita vertus, mes puikiai suprantame, kad ekonomiškai vertinant kai kuriuose valstybėse narėse labai e, sudėtinga didinti atlyginimą. Tačiau kita vertus, atsižvelgiant į darbo rinko pokyčius, tai rinkos pokyčius reikėtų galvoti, kaip apginti darbuotojus nuo tų, tos naujo, naujo netikrumo. Dėkoju, kolegai. Lopes ir norėčiau taip pat e, pati pateikti kai kurių komentarų, kaip e, Hempel komiteto narė, šiandien esu pirmininkė, tai e, iš principo ne, neįprastinis mano darbas ir aš gana emocingai reagavau šiandien į e, susidariusią padėtį šio posėdžio pradžioje. E, Tad pabandysiu kai ką pakomentuoti. Noriu pasakyti, jog labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti Empl komiteto vargu Provanso neregių asociacijos narius, kurie atvyko iš Marselio miesto. Kolega Didie juos pasikvietė, Didie kaip tik dabar sėdi salėje. Mes uh, Europos parlamento nariai, šio komiteto nariai, labai džiaugiamės galėdami pasveikinti e, mūsų svečius. Jų, jūs esate namie, lankydamėsi e, parlamente. Europos parlamentas yra Europos piliečių namai, tad sveikiname jūs. Na, o paskui, aišku, suteiksiu žodį dar e, komisijai. E, Ponai Pereirai, kad e, jis taip pat pateiktų savo komentarų. Dabar grįžtų prie mūsų aptariamų dalykų. Kai tik tai pradėjau dirbti prieš e, šiek tiek daugiau nei keturis metus Europos e, parlamente, viename iš pirmųjų posėdžių koordinatorių, kur buvo kalbama apie e, užimtumą, darbo rinką, buvo kaip tik tai e, aptariama e, priverstinio darbo problema, ar vergiškomis sąlygomis dirbamo darbo e, problema ir e, tuomet jau buvo sunku mums rasti tinkamą terminą, siekiant išversti to, to reiškinio esmę, tad e, jau labiau turime iš tikrųjų diskutuoti ir geriau diskutuoti šitą temą. Šita problema iškyla ne tik tai Italijoje, dėja ta, ta problema iškyla ir daugelįje kitų valstybių ir labai dažnai tokių problemų kyla žemės ūkio sektoriuje. Galbūt e, daugiausiai žmonių, kurie susiduria su tomis e, vergiškomis sąlygomis, e, dirba žemės ūkio sektoriuje, tačiau yra ir kitose sektoriuose tokių problemų, tai yra turizmo sektorius, tai yra taip pat statybos sektorius. Uh, nes tose sektoriuose iškyla pakankamai didelė išnaudojimo rizika. Būtent e, tose sektoriuose mes matome tam tikras sąlygas, kurios yra palankios e, priverstiniam darbui ir e, tas priverstinis darbas iš tikrųjų daro labai didelę žalą mūsų ekonominiai sąrangai, todėl kad žala apie kurią čia kalbame, nėra tik tai žala žmonėms. Žmonėms e, nemokami atlyginimai, neužtikrinamos jų teisės ir tie žmonės e, e, yra uždarame rate, iš kurio negali išeiti. Tačiau žala ir labai didelė yra daroma mūsų apskritai ekonominiai sąrangai. Ir kyla šiame kontekste ir kitų problemų žinome. Darbuotojų išnaudojimas apima vis daugiau moterų, nes e, galbūt tarptų, kurie turi dirbti privestinį darbą, šiuo metu yra daugiausiai moterų. Ir e, labai dažnai moteris yra išnaudojamos, paverčiamos e, prostitutėmis, išnaudojami taip pat vaikai, ypač vasarą ir taip pat kai kuriuose specifiniuose sektoriuose, tai yra iš tikrųjų be galo žalingi dalykai ir šitie reiškiniai dabar plinta vis labiau. Ir būtent šis šis rytis ar, ar, ar šie reiškiniai neigiami nepatiria jokių krizių, nes yra daugybė milijonų žmonių, kurie susiduria su to, tokiu darbu ir dirba be jokių garantijų. Apskritai pasaulyje apie 25 milijardus žmonių dirba nelegalioje šešėlinėje rinkoje, yra išnaudojami ir jie sukuria milžinišką apyvartą. Ir apie tai praktiškai yra nekalbama. Komet kas nors žūsta, žūsta moteris dirbanti pomidorų plantacijoje pietų Europoje dėl to, kad yra visiškai išsekusi, todėl kad jos širdis nebeatlaiko karščio ir krūvio. Tai kai yra tokių aukų, tada mes prisimename, kad yra tas neigiamas reiškinys, kad egzistuoja ta problema. Yra aišku, teisinių teisėkuros priemonių, kurios yra numatytos kovoti su šitomis problemomis, tačiau tai, kas egzistuoja dabar šito lygmenio, to nepakanka. 52-2009 metų direktyva yra vienas iš pavyzdžių, nes jos nuostatos nėra konkrečiai e, veiksmingai taikomos, su tarpu čia kalba sukasi apie sankcijas tarpininkams. Taip pat e, labai dažnai aukos E, bijo represijų savo e, atžvilgių ir nėra tinkamai apsaugomas. Nesenai aš e, nagrinėjau šios ryties duomenys ir jie iš tikrųjų lab, kelia labai kelia labai didelį nerimą. Žmonėms yra mokama 25 eurai už darbą 14 ar 16 valandų tai, kas e, jiems yra mokama, jie yra be galo mažas atlyginimas ir e, jeigu jie nori išgerti vandens butelį, paskui butelio kaina yra išskaičiuojama iš jų atlyginimo, tai yra absoliučiai skandalingi dalykai. Teisinio dabar egzistuojančio pagrindo nepakanka, reikia, kad tarpininkai būtų baudžiami labai griežtai todėl kad e, jeigu mes netaikysime laisvės atimimų bausmių jiems, tai taip patys nesikeis. Dabar Italijos baudžiamasis e, kodeksas jau numato atsakomybę už e, priverstinį darbą nuo 5 iki 8 metų laisvės atimimo bausmės yra numatytos, tačiau turime daryti daugiau ir turime veikti veiksmingiau, veikti greitai ir konkrečiai ir veiksmingai identifikuodami, um, identifikuodami tokius viešuosius pirkimų konkursus, kurie uh, yra uh, iš anksto sutarti. E, ir su kitomis negerovėmis taip pat turime numatyti nuostatas, kurios leistų darbuotojams apginti tų darbuotojų teisės, tačiau mes turime žinoti, kokia yra konkreti padėtis vietose, turime mokyti darbo inspekcijų darbuotojus, renkti jiems informacijos kampanijas, kad jie galėtų veiksmingiau veikti, turime iš tikrųjų nuveikti dar labai daug ką, taip pat e, turime daugiau daryti gerindami moterų padėtį, moterų padėtis apverktina. Na, E, ši, apie 115 milijonų moterų dirba vergiškomis sąlygomis žemės ūkio e, srityje, dažniausiai pietų valstybose. Tai yra skaičiai, kurie yra absoliučiai aiškus, net nebūtina jų komentuoti, būtina vieną dalyką daryti, veikti greitai ir konkrečiai ir aišku nacionaliniu lygmenių taip pat e, turi būti įmamasi priemonių, nes dabar labai dažnai tie, kurie samdo tokiam da, vergiškam darbui, nėra traukiami e, atsakomybėn. Mes turime galvoti apie tikslinių veiksmų spektrą, spręsdami šitas problemas. Na, o dabar perdodu žodį Europos e, komisijos atstovams arba op, op, opereira arba kitam komisijos atstovui. Prašom. Uh, thank you, Madam Chair. My name is Rudy Delary. I'm the deputy, deputy head of UNI. Aš vadinasi Delaryje, aš esu užimtumo direktorate atsakingas už tartautinius klausimus. Kolega kalbės taip pat po manęs. Dėl Šiaurės Korejos darbuotojų tai labai rimtas klausimas. Mes puikiai žinome apie tą reiškinį Komisija kontaktuoja su kai kuriamis valstybėmis narėmis šiuo klausimu. Profesorius Brokeris e, jums sakau, kad e, Europos taryba numatė e, draudimą išduoti Korejos gyventojams, piliečiams mm, išduoti darbo leidimus. Norėčiau paklausti, ar šito draudimo yra laikomasi? Klausiu jūsų. Ir dėl darbo būtyje arba namų ūkija. Komisija, inf, inform, komisija rekomendavo valstybėms narėms e, priimti ir ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl darbo namų ūkiuose. Mes taip pat rekomendavome šitą konvenciją ratifikuoti valstybėms narėms. Mes su valstybių narių specialistais, ekspertais organizavome susitikimus ir teiravomės, ar gali būti kokiu nors kliuvinių, kliūčių mm, šitą konvenciją ratifikuoti. Taigi sauga darbo vietoje ir e, išnaudojimas darbe namų ūkija. Kitas dalykas - nelegalus žmonių darbo jėgos gabenimas ir taip pat privestinis darbas. Mes įgaliojame valstybės narės ratifikuoti atitinkamą konvenciją artimiausių metų ir kai kurios valstybės narės pusė jų jau ratifikavo, o kai kurios rengėsi ratifikavimo procesui. Šitas protokolas yra labai svarbus ir jisai padės pakeisti valstybių narių teisės sistemas ir taip pat reikėtų priminti ES direktyvą dėl kovos su žmonių gabenimu. Tai padės tarptautiniai darbo organizacijai kovoti ir šioje srityje su šiuo reiškiniu. Taigi, profesorių Brökerį norėčiau dar kartą pasirauti apie leidimų išdavimą Šiaurės Korejos priečiams. Ir Fernando, kolega mano kalbės apie kitus aspektus. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad darbuotojų išnaudojimas, kaip jau nekarta buvo sakyta, egzistuoja visose sektoriuose, visos rytise. Ir e, tai apima visas šalis. Aš dirbau prie komandiruotų darbuotojų klausimų ir puikiai žinau, kad Jeigu atsiranda transnacionalinių kažkokių elementų, situacija tampa gerokai sudėtingesnė, nes kontrolę įgyvendinti tampa sunkiau. Ir man atrodo labai svarbu atskirti ir pasakyti, kad tai nėra problemos šaknis. Tiesiog tai dar labiau parodo, kokia tai yra problematika. Kontrolės vykdymas yra nacionalinė struktūrų kompetencija. Ta kontrolė turi būti vykdoma priimančiose valstybėse. Daug informacijos e, yra reikalinga surinkti. Ir kartais ta, tos duomenys reikalingus gali rasti tik kilmės šalyje. Taigi darbo inspektoriai, ypač kurie dirba komandiravimo darbuotojų srityje, e, tenka iššūkis užmėgsti bendradarbiavimą su e, kilmės valstybės kompetentingomis struktūromis. Tai kartais būna sudėtinga, tačiau siekime, kad tai būtų įmanoma prieimus 2014 metais direktyvą. Direkt, vykdymo e, direktyvą komandiravimo srityje, taip vadinama. Toje direktyvoje be kita ko numatyta visa eilė priemonių leidžiančių uh, bendradarbiauti administracinių lygmenių valstybėms, taip pat numatyti laikotarpiai, kurių būtina laikytis teikiant atsakymus į pateiktus klausimus, kuriuos pateikė priimančioji valstybė. Tai aišku, neišsprendžia visų problemų, tačiau bent jau komandiravimo srityje yra ypatingai svarbu kad pavyktų pasiekti tokios situacijos, kai dviejų valstybių narių administracinės struktūros kalba tarpusavį, viena kitą supranta ir sprendžia abi problemą. Pone Morašachtie kalbėjo apie e, biurą atsakingą už užimtumo klausimus, Europinį biurą. Jo tikslas būtų pagerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių administracijos struktūrų, įdėkti bendras darbo inspekcijų sistemas, schemas ir panašiai. Ir aišku, tai būtų didžiulis indėlis šioje srityje. Aš šalia to norėčiau paminėti komandiruojamo darbo platformos egzistavimą. Dažnai e, susidurime su nedeklaruotų darbų, tai irgi yra didžiulė problema, o platforma šiuo atveju gali padėti. Ta platforma jau padėjo pasiekti konkrečių rezultatų, kurių dėka buvo galima suvesti draugien valstybių narių ekspertus, jie galėjo pasikeisti gerąją patirtim, buvo atlikta e, rimtos analizės, tokios įsitikė, kurias minėjo ponia Mona Šartie, buvo nuspręsta keistis duomenimis, nuspręsta, kad tie pasikeitimai egzistuos ir ateityje. Tiek norėjau paminėti. Ačiū. Grazie, abbiamo Dėkoju. Dar e, turime laiko trumpiems pranešėjų pasisakymams. Galbūt e, galėtumėt pasakyti keletą žodžių apie tai, ką esate nuveikę toje srityje. Galbūt e, pustrečios minutės kalbėjimo laikas. Tad tuo būdu galėsite reaguoti į tai, kas buvo pasakyta ir reaguoti į tai, ką pasakė komisija ką tik tai. Prašom. Galbūt e, nuo pono Juliano pradėsime. Taip, e, galime ir nuo manęs pradėti. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui už jo pasisakymą. Jūs pateikėte labai aiškių, e, aiškios informacijos apie įvairius aspektus, tarptautinę darbo organizaciją, konvencijas ir taip toliau. E, Europos parlamento narė, kuri, ką tik tai čia buvo, matau, išėjo iš salės, e, nes e, labai svarbu per kolektyvinės sutartis siekti padėties gerinimo, tai yra viena iš galimų priemonių siekiant e, spręsti ir kovoti su be kitako priverstinio darbo problemomis. Ir aišku, kai kuriuose valstybėse narėse yra nuveikta nemažai kovojant su e, pilkaja, su nelegale rinka. Ir e, dabar yra taikomos tokios e, priemonės, tačiau turime galvoti, kaip vis dėlto veiksmingai veikti, kovojant su tomis negerovėmis. Aš Norėčiau komisijai pasakyti, jog 21 e, metais švesime Tarptautinės darbo organizacijos e, labai svarbu jubiliejų ir turime akcentuoti šitas e, problemas. Tai yra labai svarbus laikotarpis, nes ES per savo direktyvas, per savo gebėjimą nukreipti tam tikrų kelių 28 valstybės narės, pasirašydama įvairias sutartis, akcentuodama šitas e, temas, gali iš tikrųjų pasiekti pakankamai daug. Aš manau, kad e, ta, tas jubiliejus, ta proga iš tikrųjų bus labai svarbi proga mums akcentuoti politinius aspektus. Ir Europos parlamentas, manau, tai darys, bet e, tą progą turime galbūt prisijimti uh, naujų įsipareigojimų, spręsdami šitas be galo svarbes e, problemas, nes čia kalba sukasi apie mūsų socialinio modelio įgyvendinimą. Dėkoju. Dabar ponui Diringer žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau aiškiai pasakyti štai ką modernaus pasaulio problema yra ne ta, kad mes tas problemas turime, bet mes turime galvoti, kaip, ką daryti, kad galėtume įveikti tas problemas. Aš manau, kad mes dabar esame susidarę pakankamai aišku vaizdą apie išnaudojimą žemės ūkija, statybų sektoriuje būtyje, namų ūkyje, tačiau kyla klausimas, kodėl niekas yra nedaroma. Austrijos finansinės policijos e, prašymu buvo parengta pareng, PowerPoint medžiaga ir ten yra kalbama apie tai, kad dažniausiai tokios išnaudojimo formos niekaip uh, neprieina iki policijos, niekas nepateikia informacijos. Aš kalbėjau taip pat su darbo inspekcijų atstovais. Jie sako, kad jie rūpinasi darbo vietos sauga, tačiau inspekcijoms nerūpi kiti su darbu susiję aspektai. Taigi mes bandome surinkti informaciją apie tokias apraiškas, tačiau kita vertus ir teikiame rekomendacijas, kaip tą informaciją surinkti ir kaip pateikti policijai, kadangi jinai neturi informacijos arba nežino, kaip su jie elgtis. Ir kita vertus, visa tai reiškia, kad aukos ir nukentėję negali gauti teisinės apsaugos. Pavyzdžiui, Graikijoje buvo tokių atvejų, kai buvo tiesiamas greitkelis ir kai buvo susidurta su ypatingai aiškiomis ir didžiulio išnaudojimo, didžiulio išnaudojimo reiškiniu ir tiesiog uh, tik tuomet išaiškinus tą situaciją buvo gražintos lėšos. Taigi visus tos dalykus reikia turėti omenyje, daug ką galima nuveikti tiesiog e, teikiant e, informaciją apie tai, šitą socialinį darbą, numačius tam tikrą tarsi socialinę E, socialinį ženklą, social brand. Ir žinoma, labai svarbu, kovojant e, su vaikų darbu, reikia teikti informaciją, rinkti ją. Ir žinoma, čia ir tie dar galima daug ko nuveikti. Dėkoju. Dabar kalbės kolegė iš Ispanijos. Pritariu. Mes jau senai dirbame, spręsdami šios klausimus, rengdami teisės aktus Ispanijoje. Iš tikrųjų labai daug žmonių dirbančių nelegalų darbą arba žmonių, kurie išnaudoja ir atvyksta į Ispaniją iš Maroko. Jie patiria ir lytinį išnaudojimą. Ir žinoma, yra žinoma, kad tokia situacija, kad tokie dalykai atsitinka, tačiau mums trūksta to proveržio. Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje reikia ypatingai daug nuveikti tų labui, kurie patiria išnaudojimą, kurie bijo, kad neteks ir tokio darbo, ir tų, kurie dirba tiesiog e, uoginuojose, e, skina uogas ir džiaugiasi, kad turi darbą, tačiau kita vertus net neturi jokio įsivaizdavimo, kaip užsitikrinti e, apsaugą. Dirba moteris, vaikai, patiriamas priekabavimas Žinoma, yra profsąjungos kurios imasi iniciatyvos, tačiau darbdaviai vieno atveju, pavyzdžiui, padavė profsąjungas į teismą. Iš tikrųjų, mes visi esame susiję. Pasaulis keičiasi iš esmės ir todėl pirmiausia reikia suprasti, kad ir darbuotojo savoka kinta. Darbuotojas dabar nebūtinai turi konkretų darbdavį. Taigi situacija iš esmės keičiasi ir mes turime uh, tiesiog pritaikyti konvencijas, e, e, teisės aktus, tarptautinės normas pritaikyti prie naujos darbo struktūros. Mes turime pagalvoti apie reglamentą, kuris užtikrintų padorų atlyginimą kiekvienam darbuotojui, ar tai būtų minimalus darbo užmokestis, ar kas nors panašaus. Iš tikrųjų, valstybėse narėse yra galvojame apie minimalus atlyginimo užtikrinimą, tačiau reikėtų vienaip ar kitaip spręsti tų pakankamų pajamų žmogui klausimą. Grįžtant prie parlamentės pasisakymo dėl moterų situacijos. Mes turime pirmiausia šviesti moteris, mergaitės, informuodami apie jų teisės darbe. Tačiau kita vertus, šitas švietimas ir mokymas, kurį gauna mergaitės ir berniukai, yra ne visiškai tinkamas arba netitinka tos realybės, su kuria susiduria žmonės darbo rinkoje. Todėl reikalingi konkretūs tiksliniai veiksmai švietimo srityje. Turint omenyje profesinę veiklą, reikėtų mergaitėms ir berniukams numatyti galimybę pasirinkti taip pat pasirinkti ir savo lytį. Tai yra ta spraga, kuri iki šiol nėra sureguliuota. Be to, pasaulis tampa vis globalesnis, skaitmeninimas vyksta sparčiais tempais ir jauni žmonės, žinoma, greičiau perpranta naujasias technologijas. Todėl ateityje, jeigu mergaitės taip pat nesinaudos technologijoms kaip ir berniukai, tai ta takoskira dar labiau didės. Kolega Birker. Aš norėčiau atsakyti į klausimą, kurį pateikė komisijos atstovas. Iš tikrųjų labai konkretus klausimas ir aš negalėčiau pateikti konkretaus vienareikšmio atsakymo. Iš tikrųjų, tą informaciją mes turime, kad dabar negalima išduoti darbo leidimų Šiaurės Korejos piliečiams, tačiau vis dėlto 17 metais mūsų žiniomis buvo išduoti leidimai dirbti ir atvykti į Europos Sąjungą. Bet to 19 metais mes pateksime į tam tikrą pilkąją zoną, kai tie žmonės, kurie atidingo tam tiko, atidirbo tam tikrą laikotarpį, turės palikti ES valstybės narės ir turės grįžti į savo kilmės šalį. Tačiau problema yra ta, kad sunku gauti duomenys apie šituos darbuotojus. Tačiau mes net niekaip negalime prieiti prie viešai skelbiamų duomenų arba viešai skelbiami duomenys nieko nepasako apie tų asmenų imigravimą. Pavyzdžiui, Lenkija įgyvenina daug veiksmingesnę politiką. Pavyzdžiui, toliau tęsiant mintį apie, apie Šiaurės Koreją, jeigu mes kalbame apie sankcijų atšaukimą, tai turime turėti omenyje, kad metų pabaigoje tam taip atsitikus Korejos piliečiai turės teisę gyv, dirbti visame pasaulyje. O tai reiškia, kad e, Šiaurės Korejos piliečiai kaip darbo jėga vėl prisistatys prie mūsų darbdavių durų. Iš tikrųjų, informacijos apie tų darbuotojų padėtį mes turime pakankamai. Mes žinome, kad jie nepasirašo darbo sutarčių, kad jie neturi sąskaitų, kad jie yra apmokami labai blogai. Žinoma, realybė nėra tokia paprasta, kaip mes įsivaizduojame, tačiau aš domėdamasis vizų išdavimo klausimu Šiaurės Korejos piliečiams turėjau vis dėlto konstatuoti, kad jos ir toliau išduodamos, nors vyriausybės neturi teisės to daryti. Tiesiog negaliu šito reiškinio paaiškinti. Tiesiog negaliu atsakyti jums vienareiškiškai reikšmiškai į šitą klausimą. Situacija yra tokia, kokia yra. Ar tai neprieštarauja ES direktyvoms? Aš nesu teisininkas, negaliu atsakyti šitą klausimą. Tačiau aš žinau, kad nežiūrint to, kad šitie klausimai, kurie keliami parlamente, atsispindi ir žiniasklaidoje, vis dėlto Šiaurės Korejos piliečių darbo jėgos padėtis Lenkijoje ir toliau išlieka didžiulė problema. Aš grįžęs į savo biurą dar kartą patikrinsiu informaciją. Gal kas nors iš esmės ir pasikeitė, bet aš to nežinau. Bene, questo era l'ultimo intervento. Puiku, tai buvo paskutinis pasisakymas. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, ypač mūsų svečiams, kurie e, labai detaliai komentavo mums rūpimą temą. Tad e, e, posėdis tuo būdu baigėsi. Kitas posėdis yra numatytas birželio 28 dieną nuo 9 iki 12.30 Briuselėje. Gerą vakarą visiems ir dar kartą ačiū.